tapo laisva 2016 metų. Dabar perkime prie mūsų darbo tvarkės pagal 149 straipsnio darbo tvarkos taisyklių 12 gegužės patvirtinta gautinė darbo tvarkė pirmininkų sueigos jums yra išdalinta. Pasitarus su frakcijomis aš jums siūlau atitinkamai pakeisti galutinę darbo tvarkę. Šiandien įtraukti į darbo tvarkę komisijos pareiškimą dėl endokrinio sistemą ardančių medžiagų, e, remiantis 15 metų gruodžio 16 dienos teisingumo teismo sprendimu. Šis klausimas turi būti įtrauktas į darbo tvarkę išklausius tarybos ir komisijos pareiškimus dėl transatlantinio keitimosi duomenimis. Dėl šios priežasties numatoma iki 24 valandos pratesti posėdį. Ar kas nors prieštarauja šiems darbo atvarkės pakeitimams? Tokiu būdu darbo atvarkę atitinkamai papildėme, bet to žaliųjų frakcija pateikė prašymą kartu su liberalų ir SRD frakcija diskusiją dėl ką tik minėto pareiškimo papildyti dar tvirtinamą rezoliuciją, kuri turėtų būti tvirtinama, dėl kurios turėtų būti balsuojama. Birželio pirmoji plenarinė sesija. Pons Lambers nori dabar pagrysti šį. Taigi mes uh, norime atkreipti dėmesį svarstydami komisijos pareiškimą dėl endokrinę sistemą ardančių medžiagų į tai, kad komisija būdamas sutarčių sargė pati pažeidžia remiantis mūsų teisinės tarnybos išvadomis šią sutartį, nes komisija e, dar nesėmė jokių priemonių pagal 267 e, starties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnį. Todėl manome, kad būtina patvirtinti atitinkamą rezoliuciją, nes parlamentas bent jau turėtų priminti komisijai jos e, misiją ir jos įgaliojimus. Taigi rezoliucija būtų pats mažiausias dalykas, kurį turėtume Europos parlamente padaryti, e, nekalbant jau apie rimtos diskusijos surengimą su komisijos atstovais. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Van Bremt norėtų pasisakyti už šį prašymą. Ačiū pirmininkė, mūsų frakcija norėtų pritarti žaliųjų prašymui, mes visiškai tam pritarėme. Kaip jau buvo minėta, tai teismas e, jau priemė sprendimą, kad komisija netaiko savo pačios taisyklių, todėl labai svarbu tai aiškiai pasakyti rezoliucijoje skirtoje komisijai. Labai svarbu, kad komisija pateiktų griežtas taisyklės dėl endokrininių disruptorių ir nebūtų tai pagrįsta neteisėtais poveikio tyrimais, bet moksliniais kriterijais. Ačiū. Ačiū, ponė Vamrem, ar kas nors norėtų pasisakyti, pasisakyti prieš šį prašymą, nematau tokių norinčių, taigi dabar balsuosime. Kas už, prašau kelti rankas. Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. komisijos pareiškimas, kuris numatytas šios dienos posėdžiui, baigsis e, rezoliucijos projekto pristatymu, dėl kurio bus balsuojama per pirmąją birželio plenarinę sesiją. Šios dienos darbo tvarkė toliau yra išlieka nepakitusi, NF frakcija pateikė prašymą komisijos vicepirmininkai ir vyriausiai užsienio politikos įgaliotiniai e, e, pasisakyti dėl politinės padėties Konge Brazavilyje. Šį prašymą pagrys ponas Alijo. Pone pirmininkė, mėly kolegos, padėtis Konge Brazavilyje tapo labai sudėtinga po to, kai buvo surinktas savavališkas referendumas, kurio tikslas buvo uh, pratesti dabartinį šalies vadovo e, kadenciją, e, kuri jau dabar tęsiasi 32 metus, opozicijos e, valdomi objektai administruojami buvo bombarduojami, generalas Mogoko, kiti opozicijos vadovai, generalas Mogoko, kuris vadovavo mm, Afrikos sąjungos taikos palaikymo paėgoms buvo suimtas ir aš manau, kad reikia šiuo metu surenkti rimtą diskusiją dėl padėties Kongė Brazavilyje, tam, kad įsiaiškintume, kokia yra reali padėtis. Kas norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad nors prašymas, kurį pateikė išrinkta vyriausybė atšaukti ES e, ambasadorių kelią nerimą ir tai dar padidins sumaištį, kurią prieš tai kalbės prelegentas išdėstė. Manau, kad situacija rimta ir iš tikrųjų labai svarbu ir skubu surinkti diskusijas šiuo klausimu. Ačiū, ar kas nors nori pasakyti prieš šį pasiūlymą? Ne. Tuomet pono Alėjo pasiūlymas, pasiūlymą balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko. Prašymas atmestas. Nepakitusi, ponas ir ponai, pagal 113 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ketvirtą dalį 40 parlamento narių raštu e, pareiškė protestą prieš pono Kovačevo rengiamą pranešimą dėl rekomendacijos e, tarybai dėl 71-osios jungtinių tautų generalinės asamblėjos sušaukimo. Aš e, e, noriu traukti šį klausimą darbo tvarę, jeigu niekas neprieštarauja, tai gerai, tuomet pagal 9 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ketvirtadienį balsuosime dėl ponos Regner pranešimų. Tokiu būdu mūsų darbo atvarkė yra patvirtinta su visais pakeitimais. Ne, pirmininkas pasitaiso, ne, mes turėsime e, e, ponios Regner rengiamą pranešimą dėl e, teisinės parlamentinės neliečiamybės panaikinimo svarstyti, o ne pranešimą dėl ponios Regner neliečiamybės naikinimo. Dabar žodis teikiamas ponui Benitui Zilaga tam, kad jis pristatytų klausimą susijusi su žaliųjų keliamo klausimu dėl pono Kanjėtis. Ačiū pirmininkė, kadangi jis panaudojo savo įtaką tam, kad padė, pa, pa, paremtų e, kasyklas Salamankoje ir taip pat rėmė įvairias bendrovės susijęs su Panama. Tai e, kandietė, ant kandietės, pan kandietės krenta įtarimų šešėlės. Ir galiausiai jūs taip pat e, pasisakė už mokesnę amnestiją įvairiems individams Ispanijoje. Taigi taip krenta įtarimai ant mūsų komisaro atsakingo už klimato kaitą galvos. ES atsakinga už tai. Ir konservatorių ir socialistų koalicija leido nominuoti šį asmenį į komisijos narius. Manau, kad e, reikėtų leisti kolegoms pabaigti kalbėti, o ne triukšmauti. Ir e, Ispanijos liaudės partija nori eksportuoti savo modelį visą Europą. Jų modelis yra neteisėtas savo galios naudojimas metų metus Ispanijoje. Komisija gina tokias pozicijas, Mes turime stengtis, kad visiškai nežlugtų piliečių pasitikėjimas mūsų institucijomis. Möchte jemand für den Antrag sprechen? Ar kas nors norėtų pritarti šiam pasiūlymui? Kas norėtų kalbėti, pasisakyti prieš šį pasiūlymą, ponia Van Bremt? Yes, Mr. President. Um... Pone pirmininkė, noriu paaiškinti, kodėl mes nepritarėme GUE prašymų šiandien. Ne dėl to, kad mes nemanome, kad tai yra rimtas reikalas ar galėtų būti rimtas, ne dėl to, kad mes manome, kad nereikia skaidrumo šio klausimo, bet būtent dėl to, kad mes manome, kad reikia skaidrumo ir kad manome, kad į tai reikia žiūrėti rimtai, reikia daugiau laiko šį klausimą panagrinėti ir tuomet grįžti į plenarinę sesiją ir pagalvoti, kokiu būdu geriausiai spręsti šį klausimą ir galbūt Pirmiausia, tai gerai reikia aptarti pirmininkų suėgoje. Dėl darbo tvarkos, ponė Grustėt, norite kalbėti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi žinome, pažįstame Migelį Kanietę. Jis yra puikus žmogus, jis kompetentingas žmogus ir jis puikiai dėliavo ir COP21 darybose. Jo interesų deklaracija buvo pateikta komisijai atitinkamai pagal komisarų Elgesio kodeksą ir ten nurodyta visa profesinė veikla, visi finansiniai interesai jo žmonos, kurie galėtų kelti interesų konfliktas. Taigi komisaras skaidriai elgesi ir aš apgalėstauju, kad dėl politinių politikavimo priežasčių krašniai kairieji nuo pat pradžių kabinėjasi prie Arijos Okanietė ir nori bet kokiamis priemonėmis jį diskredituoti. Ir būtent dėl to mūsų frakcija, PP frakcija, e, priešinasi šiam reikalavimui. Der Antrag ist gestellt worden über diesen buvo, buvo pateiktas prašymas nebalsuoti dėl šio pateikimo. Taigi dabar balsuosime būtent dėl to, kaip reikia apsispręsti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Prašymas atmestas. Die Tagesordnung für den heutigen Tag bleibt entsprechend un Taigi, atitinkamų būdų šios dienos darbo tvarkė lieka nepakeista. Dabar išklausysime komisijos pareiškimą dėl primtų teisės aktų susijusių su skaitmeninė bendraja rinka. Žodis bus suteiktas komisijos nariu Ansipu. Šiek tiek lūktelėsime.